Dabar pažvelgime į šios savaitės plenarnės sesijos, plenarnės sesijos darbo tvarkė. Balandžio 7 dieną buvo parengtas galutinis plenarnės sesijos darbo tvarkis. Šiandien EPP paprašė pratesti lifozat glifosat įgaliojimus arba veikimą ir tai yra prieštaravimas pagal 106 taisyklę. Kas norėtų kalbėti, pakomentuoti šį klausimą? Oui, merci, monsieur le président. Dėkoju, ponė pirmininkė. EPP frakcijos vardu norėčiau paprašyti papildyti e, šiuo klausimu diskusijas vienu punktu, nes E, dėl glifosato buvo išleistas, išreikštas prieštaravimas. Kolega Karim apie tai kalbėjo. Labai svarbu, kad mes grįžtume plenarinėme posėdėje prie šio klausimo, nes jis rūpi daugeliu mūsų piliečių. Ačiū. Kipts. Ačiū. Ar kas nors norėtų pakomentuoti? Nėra vertimo į anglų kalbą. Todėl mes negalime kol kas atsakyti į šį prašymą. Gal jūs galėtumėte, kolegė, pakartoti savo prašymą? Oui, monsieur. Pone Dulėjai, pakartojimas, taip, ponė pirmininkė. Apie frakcijos vardu, kaip jau sakiau, noriu paprašyti, kad būtų įtraukta papildoma diskusija šį vakarą į darbo atvarkę dėl glifosato. Ši diskusija galėtų vykti po to, kai išnagrinėsime pono Karim pranešimą, nes, kaip jau sakiau, labai svarbu yra šiuo klausimu kalbėti plenardėme posėdėje, nes šis klausimas labai rūpi ES piliečiams. Ar kas nors pritartų šiam prašymui pasisakyti už, kas, kas pasakys už, Lamberts? Pone pirmininkė, iš tikrųjų ši tema labai rūpi mūsų piliečiams ir aš manau, kad mes tikrai turime surenkti viešą diskusiją šio klausimu, tai būtų mūsų visų naudai. Ačiū. Kas prieš kalbėtų, ponas Brok? Vi, ne, nedaug kas pritarė šitam siūlymui tačiau jau buvo pakankamai daug diskutuota ir mes iš tikrųjų nieko naujo nepasieksime, o terminas, iki kurio galima keisti darbo atvarkę, tiesiog pasibaigs po valandos iš minučių. Balsuokime čia dėl šio prašymo. Kas pasisako už dėl es pasiūlymą, prašau balsuoti pakeliant ranką, kas prieš. Mažuma. Kas susilaiko? Taigi prašymas yra priimtas. Buvo akivaizdu, galima balsuoti ir kortelėmis, jeigu pagėdaujate, bet man matėsi, kad dauguma pritarė šiam prašymui. Jeigu norite, balsuokime elektroniniu būdu kortelėmis. Pradedame balsuoti. Gal dabar jau visi suspėjo pabalsuoti? Tuomet balsavimas baigtas. Du šimtai penkiasdešimt penki už, devyniasdešimt vienas prieš, šešiolika susilaikė. Dar kartą kartoju, kad šiam prašymui buvo pritarta. Diskusija dėl to prieštaravimo pagal 106 taisyklę vyks po Karim pranešimo. Antradienio posėdžiui pakeitimų nėra, o dėl trečiadienio taryba informavo mane, kad Malta atšaukė savo kandidatą į audito rūmus. Ir e, Solt pranešime tai yra atsižvelgta. Dėl darbo tvarkos. Pitela, atrodo, nori kalbėti. Regolamento. Volevo esprimere un... Ne dėl vedimo tva darbo tvarkos. Aš norėčiau tiesiog pasakyti, kad mūsų, mūsų frakcija nesupranta, kaip yra elgiamasi su pabėgėliais. Iš tikrųjų, jeigu yra šaudoma į asmenis, tai yra nusikaltimas, nes tie asmenys ieško tarptautinės apsaugos. Aš norėčiau pasakyti, kad buvusi Jugoslavijos Respublika Juotkalnyje yra valstybė kandidatė ir todėl raginu tiesiog kreiptis į šios šalies vadovybę, kad ji sustabdytų savo veiksmus Frontex turi užtikrinti pabėgėlių saugumą taipogi. Austrija taip pat pradėjo Brennerio tunelyje kurti tam tikrus prevencinius barjerus. Tai yra katastrofa. Bitte, Herr Weber. wenn der kollege pittella hier das wort ergreift um ein statement abzugeben möchte ich nur Jeigu ponas Pitela jau užsisakė, tai noriu ir aš atkreipti dėmesį į tai, kad ponios ir ponai visi galvojame, kad reikia žmoniškai elgtis su kitais žmonėmis, tačiau visgi žinome, kad Graikijos tarnybos pasiūlė vietas tiems pabėgėliams Graikijoje stovyklose, tik tai tie pabėgėliai jų nenorėjo priimti tokių sąlygų. Taigi, pripažinkim ir tą faktą, kad ir pabėgėliai elgėsi nekorektiškai ir nesilaikė įstatymo raidės. Bet dabar jau tikrai tik dėl darbo tvarkos, ponė Beres. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano frakcija prašė, kad būtų rimta skubos arka rezoliucija dėl situacijos Senegale ir dėl pono Bipo Burgy. Regis to nebuvo įmanoma, bet norėčiau, kad jūs asmeniškai pasiūstumėt žinę prezidentui Makisel, nes ponas Biboburgy buvo pripažintas negebančių ištverti įkalinimą. Tačiau po to, kai teisme įvyko posėdis, e, jungtinėse tautose buvo diskutuojama. Šių klausimų ponas Biboburgiai buvo vis tik įkalintas Senegalo valdžios struktūrų. Tad aš norėčiau, kad jūs asmeniškai prezidentui Makisal e, nusiųstumėte atitinkamą žinę. Ačiū. Pone Beres, jau ne vieną kartą į mane buvo kreiptasi to klausimu ir taip pat palaikau glaudų ryšį su Senegalo ambasada, bet taip pat ir, ir toliau domėsiuosi tuo. Jeigu daugiau komentarų nėra, galim pradėti dirbti pagal darbo tvarkę, tai yra tarybos ir komisijos pareiškimai pirmiausia dėl tarptautinės Romų dienos. Ir pirmiausiai komisijos vardu pasisakys ponė Jūrova. Prašome, ponė komisijos narė. Ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai, komisijos vardu norėčiau padėkoti Jums už sutiktą.